Dėl šio pranešimo balsuosime rytoj. Na, o dabar suteiksiu žodį poniai Muskardinį. Jos pranešimas kova su moterų lyties organų žalojimu Europos Sąjungoje. Ačiū pirmininkė. Manau, diskutuojant šiuo klausimu labai svarbu, kad diskusijoje dalyvauja komisaras Mišel nes jis visuomet tikrai atvirai diskutuoja žmogaus teisų klausimais ir kai aptariame įvairias tragedijas, kurias matome Afrikoje. Tas faktas, kad dalyvauja komisaras Mišel, man leidžia tikėtis, kad E, šiai problemai komisija skirs pakankamai dėmesio. Dabar šis reiškinys yra paplitęs 28 Afrikos, artimųjų rytų ir kitose Azijos šalyse. Tačiau vis dažniau ši problema jau yra aktuali ir ES viduje. Pastaraisiais metais pasikeitė migracijos tam tikri maršrutai, tendencijos, tad vis daugiau žmonių atvyksta į Europos Sąjungą, su jais atvyksta tūkstančiai vaikų, mergaičių, moterų, kurie, kuriems kyla rizika patirti lyties organų žalojimą arba kurios jau patyrė tokį žalojimą ir būtent tai turi didžiulės neigiamas psichologinės pasiekmes. Jau praeitie esame diskutavę šiuo klausimu, išsakėme savo nuomonę. Ir DAFNE programa jau buvo numačiusi finansavimą 14 projektų susijusių su moterų lyties organų žalojimu. Vis dėlto šiandien dar kartą turime diskutuoti apie šią problemą, todėl kad panašu, kad mes iš esmės nieko nepakeitėme. Šis fenomenas jau toliau egzistuoja, jis plinta ir mes turime skatinti veiksmingai naudotis prevencinėmis priemonėmis, organizuoti informavimo kampanijas, teikti informaciją ne tik imigrantėms moteriams, bet ir tėvams. Tėvams tų mergaičių, kurioms kyla rizika, kad jom bus pritaikyta ši praktika. Iš esmės kalbame apie tam tikrą arhaišką genčių praktiką, kuri tikrai nėra naudinga, neužtikrina geros ateities e, dukroms, mergaitėms augančioms šeimose, migrantų šeimose. Pavyzdžiui, šeima atvykusi gyvena Italijoje, Portugalijoje ar kito, Belgijoje, pavyzdžiui. Tai tokia mergaitė uh, nukentėjusių nuo tokios praktikos bus, sakykime, pažymėta, ji bus atskirta visuomenė, ji bus sužalota tiek fiziškai, tiek psichologiškai ir ji nebegalės užmėgsti normalių santykių su kitais žmonėmis. Ji bus kitokia, ji jausis kitokia ir tiesiog iškris iš to bendro konteksto, iš tos visuomenės, kurioje gyvena nepriklausomai nuo to, kokia yra mūsų religija, kokia yra odos spalva ir taip toliau, mes visi turime kovoti už geresnį pasaulį, už geresnę Europą visiems. Todėl noriu padėkoti visiems kolegoms komitete, kurie padėjo man parengti šį pranešimą. Ir turiu pasakyti, kad noriu matyti ES suvienodintus teisės aktus, vienodus teisės aktus visose valstybėse narėse, tokius teisės aktus, kurie sakytų, kad moters lyties organų žalojimas yra nusikaltimas pagal įstatymus. Turime užtikrinti tikrą lygybę moteriams su vyrais. Ir turime užtikrinti, kad moteris nekentėtų nuo tokios arhaiškos praktikos, kad nebūtų žalojamos. Turime ginti moterų migrančių teisės mūsų visuomenį ir turime uh, persekėti ir nubausti tuos, kurie tokiu būdu žaloja mergaitės, kelia joms grėsmę, žlugdo jų gyvenimą mūsų visuomenėse. Tokia yra mano pranešimo esmė, apie tai jame kalbama, tikiuosi, kad visi kolegos jam pritars. Šiuo pranešimu aš kreipiuosi į Europą, apeliuoju visų mūsų sąžinę ir prašau pasmerkti šį baisų nusikaltimą, kuris žaloja moterų gyvenimus. Komisaras Mišel. Pirmiausia, leiskite padėkoti ne tik savo kolegos vardu, bet ir savo asmeniniu vardu už jūsų pranešimą, nes manau, kad pranešimu aiškiai vardinama drama, problema, skandalas. Norėčiau tikrai nuoširdžiai padėkoti poniai Muskardinį už puikų pranešimą šiuo labai svarbiu klausimu kuris yra kova su moterų lyties organų žalojimu Europos Sąjungoje. Europos komisija labai aiškiai yra pasmerkusi tiek Europos Sąjungoje, tiek trečiosiuose šalyse, kad ta tradicinė praktika, e, kuri taip smarkiai pažeidžia moterų mergaičių tais, e, teisės ir kuri turi tokį neigiamą poveikį psichiniai sveikatai, Europos, Europos komisija yra išsakiusi savo neigiamą nuomonę šiuo klausimu. Tad reikia imtis rimtų priemonių, aš sakyčiau, daug stipresnių priemonių, nes ta praktika yra nepriimtina ir yra neįmanoma, kad ES ji galėtų egzistuoti. Jai privalu užkirsti kelią ir trečiosiuose valstybėse, ir ES. Turime vykdyti politinį dialogą e, su trečiosiomis valstybėmis ir išaiškinti, kad to šalis teisingai suprastų mūsų poziciją. Ir čia aš galvoju apie kiekvieną politinį dialogą, kurį palaikome, pavyzdžiui, su besivystančiomis šalimis. Galiu pasakyti, kad kiekvieną kartą šis klausimas yra mūsų sutikimų darbo tvarkė. Pavyzdžiui, visai neseniai Burkina Faso prezidentas Kampaore skambino man ir sakė, kad štai jie dabar e, priima įstatymą, kad Burkina Faso būtų uždrausta ši praktika. Tai nebuvo labai paprastas dalykas. Reikia žinoti, kad kai kurios gentis, kai kurie klanai praktikuoja šį e, dalyką ir klausimas yra tikrai delikatus. Jūs taip pat žinote, kad komisija nuolatos nu, skiria finansinę ES paramą ES ir trečiosiuose šalyse, kurios tikslas yra užkirsti kelią e, moterų lyties organų žalojimui, prevencijai skiriamos nemenkos lėšos. Mes remiamės DAFNE 3 programą, kuri remia ES nevyriausybinės organizacijas, bei ver, remiame taip pat regionos, regionų ir vietos struktūras, kurios padeda kovoti su moterų lyties organų žalojimu. DAFNE, kaip jau girdėjote, finansavo jau iki šiol 14 specifinių projektų. 2,4 milijonų eurų siekia ši finansinė parama. Taip pat rengiamos yra švietimo programos, vykdomi e, informavimo veiksmai ir renkami statistiniai duomenys ir stengiamasi nustatyti, kokia geriausia praktika galėtų būti teikiama asmenims dirbantiems vietose, kovojantiems už šiuo reiškiniu. Mes taip pat ketiname ir toliau išlaikyti savo paramą tiems veiksmams ir ketiname ne tik vykdyti prevencijos ir pagalbos aukoms veiksmus, bet norime dirbti taip pat ir su imigrantais, norime taip pat numatyti baudžiamąją atsakomybę, nes šį klausimą privalu nagrinėti ir šiuo aspektu. Norėčiau pasakyti, kad mane tikrai šokiruoja tai, kad mūsų vyriausybės kartais elgesi dviveidiškai, kai kurie politikai taip pat, nes jie mano, kad tai yra kultūrinis reiškinys, todėl jo nevaliesti negalima. Na, atleiskite, tačiau žmonės, kurie atvyksta gyventi į ES, turi bent jau mažų mažiausiai laikytis Europoje priimtų taisyklių. Aš manau, kad negalima taikyti tokių dviejopų teisės normų dvigubų standartų, nes aš manau, kad tai nieko netrukdo ES būti svetingai. Aš manau, kad man ši praktika atrodo skandalinga. Niekas, remdamasis tuo, kad nevarėmė kultūros tradicijas imigrantų, nenusprendžia, kad šitokia praktika turėtų būti persekiojama baudžiamąją tvarką. Aš manau, kad ES turėtume tą klausimą išspręsti. Reikia imtis tos politinės drąsos. Aš manau, kad Tai nereiškia, kad mūsų ES taps mažiau svetinga dėl to. Mes turime turėti galimybę pasakyti, kad štai tokios yra mūsų vertybės, tokios taisyklės, tokia konstitucija. Jūs turite jų laikytis, jeigu ne, ką padarysi, esate už įstatymų ribų, o jeigu atsidurėte už įstatymų ribų, turite būti baudžiami. Toks tai būtų mano asmeninis lyrinis nukrypimas. Kai dėl išorės pagalbos teikimo trečiosiams valstybėms komisija laikus taiko tris trejopos, trejopos politikos. Pirmiausia, kovojama su moterų lyties organų žalojimu. E, taip pat sakoma, kad moterų sveikata ir jų teisės turi būti įtraukiamos į kiekvieną politinį dialogą. Trečia, Europos komisija remia lobistinius veiksmus, siekiant e, paskatinti, kad gerėtų nacionaliniai teisės aktai ir kad būtų labiau skatinamos moterų teisės ir kad būtų draudžiama bet kokia joms kenksmi, jų atžvilgių kenksminga praktika. Taip pat raginama politikus įtraukti šios problemos sprendimą ir teikti informaciją visuomeniai. Yra numatyta daugiametė programa, kurios tikslas yra kurti laisvės saugumo ir teisingumo erdvę ir 2010-aisiais turi būti pasiekta konkrečių rezultatų. Mes turime pateikti Soholme 2010-2014 metų programą. Ji bus parengta 9 metų pavasarį. Ten bus kalbama ypatingai apie aukų apsaugą, pagrindinių teisių apsaugą. apsaugą ir moterų teisų gynimą. Komisija kol kas dar nėra parengusi specifinės strategijos dėl kovos su moterų lyties organų žalojimu. Mes esame pasirengę vykdyti toliau savo veiksmus, kurių tikslas yra užkirsti tam kelią, e, užkirsti kelią moterų lyties organų žalojimų ir ES, ir už jos ribų. Dėkui. Ačiū. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Dabar periname prie paskutinio pranešimo, kuris numatytas mūsų šio vakaro darbo tvarkėje. Tai yra Grasa Mūra pranešimas, daugia kalbystė Europos turtas ir bendras rūpestis. Žodis pranešėjui.